Norėčiau pradėti plenarinį posėdį. Tęsime posėdį, kuris buvo sustabdytas Birželio 9 dieną. Birželio 9 dienos posėdžio protokolas yra išdalintas, ar yra pastabų? Jeigu ne, tuomet protokolą patvirtiname.